augimą. Bet to tai atitiktų ir mūsų pagrindinė linija, kurios mes laikėmės nuo pat krizės pradžios. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Your... Dėkuoju Jums už dalyvavimą diskusijoje, gerbėjai ponai ir ponios. Balsavimas, diskusija šiuo klausimu baigta, o balsuosime dėl šio pranešimo šiandien 12 valandą. Toliau mūsų darbo tvarkėje yra pono Martin pranešimas Europos parlamento tyrimo teisė. Pirmiausia, aš norėčiau suteikti žodį pranešėjui ponui Martinui. Much, uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pirmiausia Konstitucinio reikalų komiteto sekretorijatui ir ponui Taski už jo pagalbą rengiant šį pranešimą. Ir taip pat dėkoju komisijų nariui ponui Šefkovič ir Danijos atstovams už tai, kad jie labai anksti įsitraukė į šio dokumento rengimą. Konstitucinių reikalų komiteto darbuotojai buvo labai, dirba labai naud, e, efektyviai ir aš tikiuosi, kad mes galėsime pasiekti susitarimo, kuris bus naudingas visus, visoms institucijoms. Bet to dėkoju ir šešėlėms pranešėjams iš visų frakcijų, kadangi mes puikiai bendradarbiavome e, rengiant šį pranešimą. Pone pirmininkė, šis pranešimas yra labai ambicingas ir labai aktuolus kadangi, kaip žinia, įsigaliojo Lisabonos sutartis, daug kas pasikeitė. 1995 metais aš rengiau pranešimą šiame parlamente dėl Maastrichto sutarties. Tuomet mes sugebėjome susitarti, kad būtų praplėstos Europos parlamento tyrimo galios ir kad jam būtų leista rengti tyrimo komitetus. Nuo to laiko šios galios nepasikeitė. Tyrimo komitetai tai yra priemonė, kurie leidžia Europos parlamentui ištirti pažeidimus, kurie yra padaryti įgyvendinant ES teisę. Tyrimo komitetai gali bendrauti su, su visais e, suinteresuotais subjektais tam, kad ištirtų, ar buvo pažįsta teisė, ar e, buvo korupcijos įgyvendinant teisės aktus. Ir aš asmeniškai norėčiau pasakyti, kad šios galios yra labai svarbios e, Europos parlamentui, kadangi tai yra labai svarbu. Ir tik po to perėsiu prie šio pranešimo turinio. Šiame parlamente buvo sudaryti trys tyrimo komitetai. Vienas buvo e, bendrijos tranzito sistemos tyrimo komitetas, e, galvijos e, spongiforminės encefalopatijos tyrimo komitetas ir bendrovės Equitable Life Assurance Society krizės tyrimo komitetas. Tačiau mes nesugebėjome tinkamai atlikti savo darbo, kadangi negalėjome susitikti su liudytojais, negalėjome susipažinti su visais dokumentais. Ir todėl gal ir nieko nestebino tai, kad uh, kad EKI komitetui nepavyko išsiaiškinti tiesos. Europos parlamentas per pastruosius du dešimtmečius labai praplėtė savo įgaliojimus. Ir manau, kad dabar reikėtų taip pat atitinkamai pakoreguoti ir mūsų tyrimo įgaliojimus, kad jie atitiktų 21 amžiaus reikalavimus. Kartu su taryba Europos parlamentas e, prižiūri tai, kaip gyvendinamas biudžetas ir tvirtina teisės aktus. Tačiau tyrimo srityje mes norime, kad būtų mums leista naudotis tokiais įgaliojimais, kurie, kurie padėtų mums išsiaiškinti tiesą. Tokiais pat įgaliojimais, kuriais gali naudotis e, nacionaliniai e, organai tam, kad ištirtų, ar tinkamai yra gyvendinama nacionalinė teisė. Europos parlamentas turi turėti to, tokius galiojimus. Tyrimą leidžia mums išsiaiškinti e, tiesą apie praeitį. Ir kaip sakė didysis filosofas Bobas Dylanas, tiesa yra labai didelė ir ne visuomet ji gali, uh, uh, gali uh, tilpti į vartus, kurie veda į ateitį. Mūsų tyrimo galiom yra susijęs su mūsų demokratinėmis galiomis. Europos parlamentas nepiknaudžiauja šiais įgaliojimais kadangi buvo, kol kas dirbo tik tai trys komitetai, tai parodo, kad nereikia baimintis, kad Europos parlamentas piknaudžiaus praplėstais įgaliojomis. Kodėl mums reikia papildomų įgaliojimų? Na, pirmiausia, dėl to, kad daug kas pasikeitė nuo to laiko, kai buvo pirmą kartą mums suteikti įgaliojimai, bet to iki krizės trimo komitetas taip pat atkreipė mūsų dėmesį į turimus trūkumus. Pagal Lisabono sutarties 226 straipsnį Europos parlamentas įgyjo politinės iniciatyvos teisę. Ir tą iniciatyvą turi pritarti komisija ir taryba. Pirmkia, aš galvoju, kad man buvo suteikta šešios minutės. Bet gal jūs tuomet pasinaudotumėt dviem minutėmis tam, kad pasisakytumėt po diskusijos, ponas Martinas. Ne, aš norėčiau pristatyti visą pranešimą dabar. Gerai? Taigi. Savo pasiūlyme dėl reformų aš siūlau tris dalykus. Pirmiausia, aš siūlau, kad mums būtų leista bendrauti su liudytojais tiesiogiai. Nes viena iš problemų, su kuria susidūrė bendrovės Equitable Life Assurance Society krizės trimo komitetas, buvo tai, kad mes negalėjome susitikti su liudytojais. Ir Aš manau, kad tam, kad mes galėtumėm įvertinti, ar tinkamai buvo priimti sprendimai, mes turime bendrauti su, su tai žmonėmis, kurie pri, priėmė šios sprendimus. Antras dalykas, kurį aš siūlau keisti, tai yra mūsų prieiga prie dokumentų. Ir trečias e, reikalingas e, pakeitimas, tai yra galimybė komiteto nariams susipažinti su platesniu kontekstu. Mes žinome, kad neturėdamas galimybės bausti liudytojų už neteisingus, nuogingus parodomus, mes niekuomet negalėsime priversti juos kalbėti tiesą. Aš išsamei išnagrinėjau uh, tuos galiojimus, kuriuos turi nacionaliniai, uh, nacionaliniai tyrimo komitetai. Ir Be abejo, bet kokias sankcijas, kurias mes nuspręstume skirti, turėtų būti taikomos e, gyveninamos valstybės narės. Tačiau nepamirškime, kad e, mūsų mandatas, mūsų galiojimai yra labai aiški. Mes negalime nieko bausti, mes negalime pradėti teisminio nagrinėjimo, mes tiesiog norime turėti teisę išsiaiškinti tiesą. Ir aš tikiuosi, kad kartu su kitomis institucijomis ir kolegų pagalba mes sugebėsime pasiekti visiems prieinamą susitarimą ir aš niekiek nebijoju, kad trys institucijos sugebės susitarti. Labai dėkoju. Pirmininkas, dėkoju. Dabar suteikiu žodį Danijos Europos reikalų ministrui, ponui Vamen. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos vicepirmininkė tyrimo teisė yra labai svarbi Europos parlamento teisė. Yra labai svarbu išsiaiškinti įvairius teisų pažeidimo ar netiesiog, ne, neteisingo vykdymo atvejus. Todėl yra labai svarbu kalbėti apie parlamento tyrimo teisę. tokios nuostatos, kurios susiję su šita tyrimo teise, turėtų e, būti parengtos parlamento savo iniciatyva ir jas turėtų patvirtinti taryba ir komisija. Pirmininkaujanti valstybė gerbė parlamento e, teisę, savos iniciatyvos teisę. Todėl labai atidžiai stebėjo pono Martino darbą ties šio pranešimu. Taip pat e, pirmininkaujanti valstybė taryboje labai E, intensyviai dirba, kad kiek įmanoma greičiau prasidėtų dėrybos su Europos parlamentu. Per, pirmąjį, per pasikeitimą nuomonėmis su konstituciniu reikalų komitetu dėl šio pranešimo aš pastebėjau, kad e, svarbiausias aspektas yra e, griežta parlamentinė priežiūra ir skaidrumas. E, taip pat džiaugiuosi, kad yra bandoma rasti e, protingą kompromisą ir parlamentas elgėsi gana atvirai. Ir e, kalbant apie balsavimą AFKO komitete ir sėkmingą balsavimą, e, mes turime galimybę toliau sėkmingai diskutuoti ir pagerinti supratimą vieno kitų požiūrių. Todėl norėčiau išreikšti savo pagarbą ir padėkoti ponui Martinu už tai, kad jisai įsiklausė į tarybos abejonės ir buvo pasirengęs vykdyti dialogą, konstruktyvų dialogą su pirmininkaujančia valstybė. Iš tiesų, tai yra klausimas, kuris yra jautrus ir svarbus visoms institucijoms, tačiau nepaisant to esu įsitikinęs, kad e, ryšiai, kurios turi pirmininkaujantį valstybę su, Martin, su ponu Martinu, padės mums ir toliau sėkmingai spręsti šį klausimą. Nenorėdamas gilintis į detalės, norėčiau pabrėžti du esminius dalykus, kurie lab, svarbus tarybai iš šio pranešimo. Visų pirma, taryba mano, kad e, parlamento tyrimo teisės politinė E, prigimtis turėtų atsispindėti esamose teisinėse nuostatose ir taisyklėse. Ir tai turėtų, pagal tai turėtų būti e, taikomi, taikoma atitinkama procedūra. Toliau kitas svarbus dalykas yra kompetencijų pasiskirstimo klausimas ir šį aspektą taip pat reiktų kreipti didelį e, dėmesį. E, į tai turėtų kreipti dėmesį tyrimo komitetai savo darbe, kad nesikirstų jų kompetencija su kitų ES institucijų kompetencijomis bei valstybių narių kompetencijomis. E, pone pirmininkė, pone komisijos vicepirmininkė, gerbiami parlamento nariai, aš lauksiu tolimesnio bendradarbiavimo su ponu Martinu, e, tolimesnių dėrybų dėl šio klausimo ir norėčiau patikinti Jūs, kad pirmininkaujanti valstybė padarys viską, kas įmanoma, kad būtų pasiekta kompromiso, kuris būtų priimtinas visoms trims institucijoms ir kuris leistų e, parlamentui naudotis savo tyrimo teise, kiek įmanoma veiksmingiau. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju, ponė ministrė. O dabar suteiksiu žodį ponui komisarui Šefkovič. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė, gerbiami parlamento nariai. Lisabe, Lisabonos sutartie buvo numatyta daug naujovių e, skirtų ir Europos parlamentui ir be kita ko taip pat ir e, tyri, Europos parlamento tyrimo teisė bei teisės teikti tyrimo komitetus. E, Tai yra viena iš demokratinių e, teisių ir jos įtvirtinimas turėtų būti palidėtas plojimais ir sveikinimais. Reikėtų kiek įmanoma greičiau patvirtinti šią teisę, e, sutarant visoms trims institucijoms e, ir ats, atsižvelgiant į 226 e, ES steigimo starties straipsnį. Mes norime, kad Europos parlamentas vykdytų griežtą demokratinę kontrolę, dėl to jau prieš keliarius metus pradėjome diskusijas dėl e, pono Martino pranešimo ir labai džiaugiuosi tuo, kad bendradarbiavimo dvasia buvo tikrai puikiai ir taip pat pavyko puikiai padirbėti ir su ministru Vamenu. Norėčiau atkreipti e, dėmesį į kai kurios probleminius e, aspektus. Tik į kai kuriuos dalykus buvo atsižvelgta uh, Mm, balsuojant AFKO komitete. Pavyzdžiui, Vengrija pirmininkaujant ir taip pat Danija pirmininkaujant ir atkreipusi dėmesį į kai kurios nuogastavimus ir džiugu, kad parlamentarai tai atsižvelgia. Norime, kad būtų pasiektas konstruktyvus sprendimas, kuris aiškiai atspindėtų, um, kurį aiškiai atspindėtų kompromisas, dėl kurio bus balsuojama šiandieną ir manome, kad bus tinkamai atsižvelgta tiek į tarybos, tiek į komisijos pastebėjimus. Tiesa, dar yra kai kurių dalykų, kuriuos reikėtų aptarti prieš gaunant komisijos sutikimą pagal 226 starties straipsnį. Taigi keli komisijai rūpintys elementai. Mes manome, kad būsimo reglamento taikymos rytis turėtų išlikti tokia pati kaip ir dabartinio sprendimo taikymos rytis. 226 straipsnis numato, kad Europos parlamentas gali e, steigti tyrimo e, komitetus, atsižvelgdamas į 13 ES veikimo starties straipsnį ir taip pat atsižvelgdamas į starties į ES teisės aktus. Reikėtų taip pat nepamiršti ir pakeitimų, kurie numatyti 226 straipsnėje, kurie buvo padaryti dėl pačios procedūros, bet ne dėl mandato, kurį turi e, tyrimo komitetas. Iš tikrųjų, mandatas yra veikiau politinio pobūdžio, o ne teisinio pobūdžio nes yra vykdoma politinio pobūdžio kontrolė. Dėl to manau, kad reikės dar tolimesnių diskusijų dėl to, kokie tyrimo instrumentai būtų, gal, būtų taikomi ir kurie yra priimtini. Taip pat dar norėčiau paminėti 17 reglamento projekto straipsnį, kuriame yra kalbama apie ES pareigūnų ir kitų um, oficialių atstovų um, apklausas. Iš tikrųjų, galime sutikti su paaiškinimo procedūra, tačiau vis dėlto dar nėra iki galo išsiaiškinti visi, um, išsiaiškinti visi niuansai e, galiojantis ir pagal nacionalinę teisę ir ne viskas yra, kas siūloma reglamente pagrįsta. Taip pat dar norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos papildomus pastebėjimus, papildomus pakeitimus, kurie gal nebūtinai susijęs su pačia teisėkuros iniciatyva. E, dėl kai kurių dalykų dar bus galima kalbėti ir po balsavimo ir jeigu viską bus atsižvelgta, tuomet bus galima lengvai gauti komisijos sutikimą pagal 226 straipsnį po to, kai e, parlamentas nubalsuos dėl teisėkuros rezoliucijos. Taigi tikimės e, puikaus darbo kartu su taryba ir parlamentu dėl šio svarbaus dokumento. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariui. Ir dabar kiti kalbėtojai. Pirmiausia, pirmiausia pasisakys ponas Vylant. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, teisę kuriantis organas iš tikrųjų turėtų prižiūrėti ir teisės aktų įgyvendinimą. Mes kalbame čia tik, ne tik apie teisinę įgyti, bet taip pat ir apie m, mm, teisinį įgyvendinimą tų teisės aktų visoje ES teritorijoje. O čia kol kas dar yra labai nemažų spragų šiuo metu. Ekvi e, komiteto ataskaita pabrėžė kai kurios labai svarbius anksčiau nenustatytus dalykus ir taip pat parodė, kad reikia naujo reglamento Europos parlamento tyrimo teisai numatyti. Paminėsiu mano frakcijai rūpimus kelis dalykus. Mes suprantame pirmiausia tai, kad komisija ir taryba turi šiokių tokio bejonių dėl to, kad pareigūnai ar ministrai galbūt nebūtinai turėtų atsakyti į parlamento narių e, klausimus privaloma tvarka. Tačiau vis dėlto reikia atsisakymą dalyvauti apklausoje tinkamai pagrysti. Taip pat asmuo pats neturėtų spręsti dėl to, ar bus apklausimas viešai ar ne, jeigu jūs dalyvauja um, tuose klausimuose. Ir taip pat tikimės iš valstybių narių, kad tie asmenys, kurie pas, pasisako melagingai, būtų baudžiami tomis pačiomis sankcijomis, kaip ir asmenys, kurie būtų baudžiami nacionalinėse institucijose. Ir dar vienas dalykas susijęs su 31 pakeitimu, kuris labai svarbus mano frakcijai, tai yra mažumos balsavimo teisė komitete. Aš norėčiau, kad tas, tas sprendimas, kuris buvo anksčiau priimtas, kad tai yra neteisėta praktika, būtų pakeistas, nes manau, kad tai yra neteisinga. Na ir dar norėčiau pasidžiaugti tuo, jog parlamentas tikrai labai konstruktyviai dirbo kompromiso link ir aš labai džiaugčiausi, jeigu tas pasiryžimas kompromisui tikrai nebus vienašališkas. Dėkuoju, toliau kalbės ponas Gualtieri. Dėkuoju, ponė pirmininkė, pono Martino parinktas pranešimas reikalauja, kad mums būtų leista visiškai pasinaudoti Lisabono sutartyje numatytai tomis galiomis. Reikalavome, kad mums būtų leista tinkamai atlikti uh, tyrimą, tai kad tai yra reikalinga. Tai atitiktų politinės kontrolės uh, įgaliojimus. Kaip buvo daromas su taryba ir komisija buvo bandoma iš mūsų pusės pasakyti, kad mums reikia tyrimo iniciatyvos teisės. Kitaip mūsų įgaliojimai būtų nepakankami. Pono Martino pranešime kalbame apie tai, kad dabar turimos tyrimo galios yra nepakankamos. Komisija ir pirmininkaujantį Daniją bendradarbiavo su mumis ir mes sugebėjome pasiekti susitarimą, kuris atsiliepia į valstybių narių ir e, komisijos e, nugastavimus. Mes norėjome, kad mums būtų leista kreiptis nacionalinės e, teisinės institucijas, reikalaujant tinkamai ištiršti netinkamo administravimo ar teisės aktų gyvendinimo atvejus. Tyrimo komitetui turėtų būti turėtų būti suteikta teisė susipažinti su visais trimų reikalingais dokumentais ir pasikviesti liudininkus. Tai atitiktų mūsų politinės priežiūros įgaliojimus, kurį yra aiškiai išdėstyta sutartyje. Pirmingas. Toliau kalbės ponia Jatinmakė. Kiitokset myös raportoija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui David Martin už puikų bendradarbiavimą. ES reikia gero valdymo, skaidraus ir demokratinio valdymo. Ir to dalis taip pat yra ir parlamento teisė nagrinėti atitinkamus dokumentus, turėti prieigą prie tų dokumentų. E, dabartinė situacija dėje nėra tokia gera. Taip pat reikia paliesti ir kitą svarbų aspektą, kokius įgaliojimus parlamentas turi e, per savo tyrimų komitetus, stebėdamas e, vyriausybės. Čia mes kalbame apie e, politinę kontrolę. Yra tam tikra kontrolė ar priežiūros funkcija, kurią atlieka Teisingumo teismas ir turime atskirti šitas abi, šitos, abu, šitas abi institucijas ir jų įgaliojimus ir manau, kad parlamento įgaliojimai turėtų būti stiprinami, nes tai turėtų būti politinė priežiūra. Manau, kad negalime kalbėti apie tai, kad nacionaliniai pareigūnai, valstybių narių pareigūnai ir ES e, tarnautojai būtų tarn, traktuojami vienodai, nes nacionaliniai, nacionalinių valstybių pareigūnai e, atlieka panašią funkciją kaip komisarai ir manau, kad jie lygiai taip pat gali būti apklausiami tyrimų komitete kaip ir komisarai. Tačiau svarbu vaidmenį e, vaidina e, atskirų institucijų priežiūra. Ir tokiu būdu per tą priežiūrą mes galėtume stiprinti savo piliečių pasitikėjimą mumis. Tas pasitikėjimas mūsų veiksmais turėtų būti stiprinamas, tai yra svarbi užduotis ir jeigu mes sustiprinsime parlamento kompetencijas, tai mums pavyks e, puikiai ir tik tai, kai reikia taikyti šią priemonę. Dėkoju toliau ponas Hefner. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Demokratijai reikia tam tikrų procedūrų, o tos procedūros tinkamai veikia, e, jeigu jos yra grindžiamos tam tikromis geromis taisyklėmis. Dėl, kalbant apie tyrimus, tyrimo komitetus, e, kol kas tų taisyklių nėra e, tinkamų. Ta parodė Equitable Life pavyzdys. Todėl mums reikia tinkamai veikiančio tyrimo komiteto, kuris galėtų išsiaiškinti tuos atvejus, kai iškyla skandalai, kai yra kažkokie teisės pažeidimai ar neteisingi teisės e, vykdymai. Kalbant apie įvairius įtarimus ar, ar kažkokius nuslepimus kažkokių faktų, mes turime turėti galimybę išsiaiškinti tokius faktus ir tai turėtų tarnauti mūsų piliečių e, interesams procesams. Taigi mes turėtume turėti teisę prieiti prie visų įmanomų dokumentų. E, o jeigu yra teikiami melagingi parodymai, tai tuomet e, tai turėtų turėti atitinkamas pasiekmes. Norėčiau pasakyti vieną dalyką, kuris nesusijęs su šiandieniniu balsavimu. Gyvenimo pavyzdys rodo, kad išaiškinimo noras tyrimo komitete dėje ne visuomet būna vienodai išreikštas visų suinteresuotų šalių. Dažnai yra atsižvelgiama į kažkokius nacionalinius interesus ar partijų politinius interesus. Ir patirtis rodo, kad kaip tik mažuma yra pasirengusi aiškiai išsiaiškinti faktus. Todėl mums reikia būtinai turėti galimybę e, mažumos, e, pasinaudoti mažumos teisę, balsavimo teisę. Dėkuoju toliau, Ashley Fox. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Parlamentinė priežiūra, kurią tai vykdo šis parlamentas, labai svarbi. Mes privalome ne vien tvirtinti teisės aktus, kurių ir taip mes tvirtiname per daug, bet ir užtikrinti, kad yra protingai išleidžiami mokesčių mokėtojai pinigai, kad tiek valstybės narės, tiek komisija juos išleidžia teisingai. Neil Parrish, mano pirmtakas, labai prisidėjo prie to, kad būtų sudarytas e, tyrimo komitetas 2001 metais, kuris ištyrė galvijos pangiforminės encefalopatijos tyrimo komitetas. E, Jungtinėje karalystėje. Šis komitetas labai aiškiai parodo, kad vis, vyriausybė elgis visiškai neteisingai. Mums reikia siūlomos reformos yra pateikta gerų pasiūlymų, tačiau aš manau, kad žengime per toliais, reikalavome per nelik didelių įgaliojimų. Pavyzdžiui, reikalavome, kad parlamentui būtų leista pasikviesti liudininkus ir bausti tuos, kurie atsisako paklusti šiam reikalavimui. Aš manau, kad tai yra pernelik, pernelik didelis reikalavimas, mes viršėjame savo įgaliojimus. Be to, mane taip pat neramina ir e, reikalavimas leisti apklausti valstybės tarnautojus. Valstybės tarnautojai tarnauja savo šaliai ir jie privalo vykdyti savo ministerijų pavedimus. Ir aš manau, kad šiame, šiame dokumente pateikimas reikalavimas pažeis jų pasitikėjimą. Jei mes norime, kad uh, ES institucijos veiktų geriau, aš manau, parlamentas turėtų pirmiausia susirūpinti tuo, kas vyksta ES ir reikalauti, kad ES pareigūnai uh, gal, uh, elgtųsi atsakingai. Ponas Šolts, dėkoju ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Tokiais laikais, kai vis mažiau piliečiai pasitikė ES ir jos institucijomis bei vykdoma politika įvairiose srityse, kolegos Martino teikiamas pranešimas savo iniciatyva yra tikrai labai puikus ir sveikintinas dalykas. Dėl to aš reiškiu visokiojopą ir savo frakcijos paramą jo pranešimo turiniui. Lisabono starties 14 straipsnis aiškiai įtvirtina Europos parlamento e, teisę vykdyti politinę kontrolę. Ir taip pat numatyta teisė numatyti tolimesnius tą tvarką įtvirtinančius žingsnius. Todėl turėtumėm uh, ir išplėsti Europos parlamento e, tyrimo teisę. Nesuprantu, kodėl to neturėtumėm daryti. Kaip kitaip 226 straipsnio nuostatas vykdyti, kai tampa reikalinga įsteigti laikinus parlamentinius tyrimo komitetus, kuomet yra norima ištirti kaip yra ES taikoma teisė ir norima identifikuoti atvejus, kai yra neteisėta ar neteisinga padėtis. Tok, tokių tyrim, tyrimo komitetų veikla yra būtina ir tokios procedūros parlamentinėje demokratijoje yra labai svarbios, nes tik taip parlamentams suteikiama teisė nepriklausomai ir savarankiškai ištirti e, įvairias bylas, įvairias aplinkybės. O tą daryti parlamentą įpareigoja tiesiog e, piliečiai. Iš tiesų, turint omenyje dabartinę ES padėtį, tokia procedūra yra būtina ir sutinku su tais kolegomis, kurie kalbėjo apie mažumos būtiną balsavimo teisę. Ačiū. Dabar vieną minutę ponui Brons. Dėkoju. Vykdomosios valdžios veiksmų tyrimas turėtų būti vienas iš bet kokio parlamento galių. Tačiau kiekvienas parlamentas turėtų pirmiausia tirtis jam pavo, uh, pavaldžios vykdomosios valdžios veiksmus. Europos parlamentas be abejo turi turėti teisę apklausti visus ES valstybės tarnautojus, nuo pačių paprasčiausių iki pono Baroso. Tačiau nėra jokio pagrindo praplėsti šių įgaliojimų ir taikyti juos valstybių narių tarnautojams. Tyrimo komitetas reikalaujama, kad turėtų teisę pakviesti liudininkais nacionalinius tar valstybės tarnautojus. Ir aš manau, kad net pagal 18 pakeitimą, kurį pas, pateikė pats e, e, pranešėjas, liudininkai turi, e, valstybės tarnautojai turėtų teisę neatskleisti kai kurios informacijos pagal savo valstybės, ne, savo nacionalinius įstatymus. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Čerkovski. Gerbėjai ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Martinui už puikų darbą ir dėkoju šešėliniams pranešėjams. Tyrimo komiteto įgaliojimai e, suteikti Maastrichto sutartyje yra šiek tiek riboti, jie netitinka Europos parlamento statuso. Lisabonos sutartis suteikia Europos parlamentui politinės priežiūros teisę. Ir tam, kad mes galėtume tinkamai jomis pasinaudoti, mums reikia tinkamų priemonių. Turime turėti teisę reikalauti mums reikiamus dokumentus, kviesti liudininkais sąjungos ir nacionalinius valstybės tarnautojus. Ir taip pat reikalavome, kad mums būtų leista bausti šiuos e, asmenys. Pone Fox, mes nekalbame apie tai, kad e, mes nu, būsime valstybės tarnautojus. Mes esame dogmatiški. Mes, pavyzdžiui, atsisakėme formuluočių, kurios, gal, dėl kurių galėtų susidaryti įspūdis, kad Rimo komitetai veikia kaip teismai. Mes norime, kad valstybės tarnautojai galėtų e, atvykti į mūsų komitetą, gavę savo e, vadovų e, leidimą. Jei jie negali atvykti, mes norime, kad mums būtų paaiškinta, kodėl taip yra. Europos parlamento tyrimo įgaliojimai turėtų atitikti jo praplėstą statusą ir galias. Turime reikalauti, kad būtų gerbiami Europos parlamento įgaliojimai. Dėkoju, gerbėjai ponai ir ponios, prašyčiau tylos. Toliau kalbės ponas Gerero. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui David Martin už jo nuveiktą darbą. Taip pat norėčiau padėkoti Danijai, pirmininkaučiai valstybei Danijai už tai, kad ji yra pasirengusi daryti viską, kad šis pranešimas būtų patvirtintas, kad dėl jo būtų susitarta. Mes žinome, kokius klasikinius įgaliojimus turi parlamentas. Tai yra teisėkura, biudžeto e, priežiūra ir yra kita nelabai aiškiai apibriešta funkcija, tai yra politinės galios. Ta kontrolės funkcija leidžia parlamentui tikrinti e, vyriausybės ir valdžio, kitų valdžios institucijų veiksmus. Taigi parlamentas gali reikalauti jam atsiskaityti ir taip pat gali reikalauti prisimti politinę atsakomybę, jeigu e, tai yra reikalinga. E, tačiau tam yra naudojamos įvairios sudėtingos procedūros. Kontrolės arba priežiūro, priežiūros teisė yra susijusi taip pat ir su tyrimo teise. Ir tas darbas, kuris vyksta dabar, turėtų e, praplėsti Europos parlamento galės e, šiame kontekste. Kalbant apie teisėkuros ir biudžeto procedūras, parlamentas jau nuėjo ilgą kelią, kol išsikovojo tam tikrus įgaliojimus. Dabar trūksta tų politinių įgaliojimų, tyrimo įgaliojimų, todėl mums reikia dėrybų proceso po balsavimo ir e, mes reikalaujame komisijos ir tarybos dėrėtis, kad būtų suteikta parlamentam atitinkamai galių. Dėkoju, toliau kitas kalbėtojas yra ponas Daf, ponė pirmininkė. Aš aišku pritariu tam, kad e, parlamentui nereikia turėti įvairių teis, teisės įgaliojimų, teisinių galių. Tačiau mes žinome, kad turi, parlamentas turi turėti tam tikrų įgaliojimų, kad jis galėtų e, tyrinėti tyrinėti ar tirti politiškai kontroversiškus klausimus. Aš laukiu trialogo dėrybų ir manau, kad juose turėtų būti iškeltas nevienodo institucijų traktavimo klausimas. nes komisijos pateiktame projekte e, būtent ir yra tas nevienodas komisarų ir e, nacionalinių valdžios pareigūnų traktavimas numatytas. Bet manau, kad mums pavyks pasiekti susitarimo dėl šio klausimo. Dėkoju uždėmesi. Ačiū ponios ir ponai, dabar procedūra prašau žodžio. Pirmiausia, norėjo pasisakyti ponas Mikolašek. Vieną minutę. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán kolegyne a kolegovia. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. Parlamento tyrimo teisė yra viena iš standartinių visų demokratiškų parlamentų teisių. Ir tai yra viena iš pagrindinių prielaidų, leidžiančių mums susidaryti tikrai vaizdą apie situaciją. Tai susiję su būtinybė ištirti tam tikrus atvejus. Ir Europos parlamentas šioje srityje turi tam tikrų įgaliojimų, kuriuos jam suteikia Lisabonos sutartis. Taip pat ir ES sutartis numato, kad reikia kurti demokratinę pusiausvyrą ir kad būtent parlamentui reikia suteikti daugiau galių, kadangi Europos parlamentas atstovauja ES piliečiams. Man atrodo, kad ši iniciatyva yra tikrai e, tinkama, turint galvoje naujuosius Europos parlamento įgaliojimus, kurie išplaukia iš Lisabonos sutarties. Kolegos, debatai tęsiasi, prašau visų tylos. Ir dabar prašau žodžio procedūros metu pasisakys ponė Ginės. Vieną minutę. Um... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tam, ką sakė pranešėjai, aš dėkuoju jam už jo darbą. Aš kalbu kaip e, EKI tyrimo komiteto pirmininkė, taigi aš puikiai žinau, kokios ribotos yra tyrimo komitetų galios. Tačiau mes vis tiek sugebėjome tomis galimis, kurios turėjome tinkamai pasinaudoti. Uh, Šis tyrimas buvo reikalingas dėl to, kad e, daugiau nei vienas milijonas piliečių reikalavo, kad būtų atliktas išsamesnis tyrimas. Aš taip pat norėčiau, kad Europos parlamentui būtų leista stebėti, kaip yra gyvendinamos tyrimo komitetų rekomendacijos, nes mes iki šiol dar nežinome, kas įvyko su bendrove Equitable Life Assurance Society ir aš reikalauju, kad mums būtų pranešta, kada bus išmokėtos kompensacijos ir kokio dydžio. Labai svarbu ne vien turėti geras procedūras, kurias aš, aš taip pat manau reikia, reikia reformuoti, bet labai svarbu yra stebėti, kaip yra įgyvendinamos trimų komitetų rekomendacijos, nes piliečiai spręs apie mus pagal mūsų veiksmus, o ne pagal mūsų procedūras ir galiojimus. Pirmininkas. O dabar diskusijų užbaigti, sutei, žodis suteikiamas e, komisijos nariu ponui Šefkevičiui ir prašau tylos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už galimybę sureaguoti kai kurias pastabas. Aš manau, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad šis reglamentas būtų teisiškai visiškai nepriekaištingas. Labai svarbu yra užkirsti uh, kelią tam, kad tyrimo komiteto įgaliojimai būtų kvestionuojami ar užginčiami uh, įpusėjus tyrimui. Toliau aš manau, kad visi mūsų. Vis, uh, visi patobulinimai turėtų būti labai aiškiai ir gerai pagristi. Pone pirmininkė, buvo kalbama, pavyzdžiui, apie konfidencialios informacijos atskleidimą. Aš manau, kad tai yra pavyzdys to, kai mes galime bendradarbiaudami ieškoti tinkamo visiems sutarimo. Taip pat pritariu ir pono Hefner pasiūlymui labai aiškiai išdėstyti taisyklės susijusios su tokiomis jautriomis rytėmis kaip tyrimo komiteto įgaliojimai. Taip pat dėkoju ponui DAF, kuris e, pabrėžė, jog labai svarbu yra užtikrinti, kad, ne, kad su ES ir valstybės tarnautojais ir su nacionaliniais valstybės tarnautojais būtų elgiamasi vienodai, kad jie būtų traktuojami vienodai. Ir aš tikiuosi, kad trys institucijos galės laiku susitarti. Pirmininkas dėkoju komisijos nariui. Ir paskutinis kalbėtojas, ponas Vaminam, Europos reikalų ministras. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiamas komisarė, visų pirma norėčiau padėkoti už tokias puikias diskusijas ir už tai, kad turėjome galimybę šiandien panagrinėti šį klausimą. Žinau, kad Šis klausimas parlamentui yra ypatingai svarbus, todėl norėčiau dar kartą pabrėžti, kad taryba ir jai pirmininkaujanti Danija e, pripažįsta parlamento iniciatyvos teisę e, dėl šio klausimo. Jau laukiu parlamento balsavimo e, dėl pono Martin pranešimo. Danija, kaip pirmininkaujanti valstybė, šį pranešimą labai išsamei išanalizuos ir padarys viską, kas įmanoma, kad būtų e, inicijuota į rezultatą orientuota procedūra dėrybose su kitomis institucijomis. Mes bandysime siekti kompromisu, kurie tenkintų ir taryba, ir komisija, ir aišku parlamentą. Ir norėčiau dar kartą padėkoti ponui Martin už jo darbą, už jo konstruktyvų požiūrį, už jo sugebėjimą dėrėtis. Danija, kaip ir minkaujantį valstybę, tikrai vertina jo šiuos gebėjimus. Esu įsitikinęs, kad kartu su komisaru Šefkovič mes atrasime e, sprendimą ir sutarsime dėl teisinio pagrindo, kaip turėtų veikti parlamento tyrimo komitetai. Tyrimo komitetai turėtų veikti kiek įmanoma veiksmingiau, tačiau tuo pačiu turėtume užtikrinti, kad ty parlamentų tyrimo komitetai laikytųsi teisinių nuostatų ir gerbtų kitų institucijų kompetencijas. Džiaugiuosi tolimesniu bendradarbiavimu, sprendžiant šį klausimą su parlamentu ir komisija dėkoju. Dėkoju, ponė ministrė, ponai ir ponos, po, ponės. E, diskusijos yra baigtos. 12.10 pradėsime balsuoti.